Dabar pagar mūsų darbo tvarkę vyks bendrusios diskusijos dėl Kroatijos Respublikos stojimo. Svarstysime pono Svobodos e, rekomendaciją <clears throat> dėl e, narystės prašymo ir dėl e, tarybos e, sprendimo projekto dėl Kroatijos prieimimo. Žodis suteikimas pranešėjai ponui Svobodai, keturias minutės kalbėti, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Tarybos pirmininkė, komisijos nariai, mėly svečiai iš Kroatijos, parlamento pirmininkė Luka Bebičiau, kuris vadovauja delegacijai taip pat noriu pasveikinti vyriausiai darybininką ir Kroatijos ambasadorių Europos Sąjungoje. E, esu sujaudintas galėdamas pristatyti paskutinį savo pranešimą parlamentui dėl Kroatijos prašymo įstoti Europos Sąjungą. Procesas vyko pakankamai e, ilgai. Trys premjerai Račin, Sanadien ir Dekosa e, dalyvavo šiuose darybose, taip pat ir kiti politikai Buzič, Milanovič ir Popovac. Visi šie politikai pademonstravo didelį politinį brandumą ir e, parodė, kad galima e, veikti bendrai, sprendžiant europinius klausimus. Tai buvo geras pavyzdys kitoms regiono valstybėms. Taip pat norėčiau padėkoti šešėlėms pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Taip pat dėkoju komisijai ir žinoma komisijos nariui Fiuliai. Taip pat e, dėkoju tarybai. Tik dėl nuseklios ES vykdomos politikos mums pavyko mm, bendromis jėgomis su atsakomybę jaučiančiais Kroatijos politikais pasiekti, kad Kroatija gyvenintų būtinus, būtinas reformas, bendradarbiautų su tarptautiniu baudžiamoju teismu Hagoje, intensyvintų šį bendradarbiavimą. Šis bendradarbiavimas nereiškia uh, keršto, nereiškia Europos ambicijų patenkinimo, tai reiškia e, praeities e, klaidų įvertinimą, įvertinant savo istoriją. Todėl aš niekuomet e, nesuvokiau šio bendradarbiavimo kritikos. Manau, kad kai kurie kritikai naudojasi tuometinė padėtimi E, tam, kad vykdytų karo nusikaltimus, tačiau Kroatijos pačios už tai negalima kaltinti. Manau, kad Kroatija daug nuveikė kovodama su e, korupcija ir e, tas faktas, kad buvęs premjeras yra teisiamas, parodo, kad Kroatija deramai kovoja su korupcijos reiškiniu, o nereikia to vertinti kaip korupcijos paplėtimo Kroatijoje įrodymo stebėsena pasirinkimo narystės vyksta pakankamai sklandžiai, stebėsenos procesas yra labai svarbus, nes komisija turi užtikrinti, kad ir prieš pat stojimą e, reformos tęstusi. Labai svarbus buvo Serbijos pabėgėlių gražinimas į jų ankstesnės gyvenimo <clears throat> gyvenamasias vietas e, prezidentai Tadičius ir e, Jusupovičius. Čia daug prisidėjo prie to taip pat apsilankydami ir Vukovarė. <clears throat> Lankiausi Vukovarė praėjus kelioms savaitėms po e, siaubingų griovimų, mačiau kokius padarinius gali sukelti neatsakingų politikų e, inicijuota agresija. Paskutinį kartą lankydamasis Vukovarį įsitikinau, kad šiame mieste gyvena apie ateitį mąstantis žmonės. Lankiausi bendroje kroatų ir serbų mokykloje. Mačiau, kaip yra pasirengę diskutuoti apie ateitį, savo Europos ateitį. Ir Vukovaro žmonės žino daugiau e, apie uh, tai, kas vyksta Europoje, žino netgi daugiau negu kai kurie mūsų gyventojai. Vukovare, pro Vukovarą tekanti Dunojaus upė šio miesto žmonės turi tarpusavį sujungti, o ne skirti. Pone pirmininkas, norėčiau išnaudoti ir mano e, kitas dvi minutės, kurias man e, yra numatytas. Dėl šių priežasčių esu, esu įsitikinęs, kad Kroatija dės visas pastangas, kad e, ir kitoms regiono valstybėms atvertų galimybę įstoti į ES. Kaiminystės politika yra labai svarbis rytis. Noriu dar kartą paminėti, kad esu labai dėkingas už tai, kad Kroatija ir Slovenija, norėčiau čia paminėti Slovenijos premjerą Pahorą, sugebėjo išspręsti ilgalaikį ginčą ir pradėti E, pasienio konflikto sprendimo procesą. Kroatija yra svarbi grandis Europos susivienimo procese, todėl aš tikiuosi, kad taryba turės pakankamai drąsos artimiausiamis dienomis žengti žingsnį e, Serbijos ir e, Jotkalnyjos linkme parodydama, kad ir po Kroatijos prisijungimo Europos susivienimo procesas tęsis. <clears throat> Kai kas tvirtina, kad ES plėtra yra visų mūsų problemų priežastis, tačiau noriu pasakyti, kad tiek senosiuose, tiek naujosiuose valstybėse narėse e, nežlugo e, pastangos patvirtinti ES konstituciją, todėl manau, kad e, e, Kroatijos e, narystė susilauks pritarimo taryboje, mes tokiu būdu parodysime, kad tikime Europą ir tikime ją kartu su Kroatija, toliau ją kursime ir ginsime kartu su Kroatija ir tai bus aiškus mūsų tikėjimo Europos signalas. Ačiū uždėmesi, ačiū ponui Svobodui. Dabar mes steiksime žodį ministrui kalbėti tarybos vardu, prašau. Madam President, uh, Commission. Pone pirmininkė, Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, gerbiami parlamento nariai, e, dėkoju už suteiktą galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Tai yra e, proceso, kuris nuves į Kroatijos įstojimo ES sutarties pasirašymą dalis. Ir taip Kroatija taps 28 ES nare. Manau, kad tai yra palankus e, pokytis ir mes visi galime pasveikinti Kroatiją pasiekus gerų rezultatų ilgame dėrybų procese. Aš tvirtai tikiu, kad plėtros politika yra viena iš didžiausių sėkmės pavyzdžių ES. Europos integracijos vienas pagrindinių tikslų yra stiprinti taiką, stabilumą ir susitaikymą. Plėtra yra vienas iš pagrindinių būdų tuos tikslus įgyvendinti. Dabar, kai ES susiduria su rimtais iššūkiais, apie kuriuos ką tik kalbėjome, Kroatijos įstojimas e, primena, kodėl europiečiai nusprendė bendradarbiauti bendrai, e, bendroje sistemoje, kuri vadinasi ES. Tai primena apie Europos integracijos ypatingą sėkmę. Tai paliudė ir kitų siekis tapti tos sėkmės istorijos dalimi. Jūsų parlamentas nuolat rėmė Kroatiją dėrybų procese ir aš noriu Jums už tai padėkoti. Norėčiau šiandien pabrėžti, kad vienas iš kertinių e, konsensuso dėl plėtros akmenų yra tai, kad vadovaujamės savų nuopelnų principų. Kandidatų pažanga yra vertinama pagal griežtus e, rodiklius ir sąlygas, kurias nustatė ES. Šios sąlygos yra labai būtinos narystiai. Narystė atneša daug naudos valstybėms, bet jis sukuria ir tam tikrų prievalių. Tuos prievalės e, pademonstruoja, kad visi piliečiai turi apsiimti e, ar pasinaudoti visais narysės pranašumais. Tai e, turi tiesioginės įtakos plėtros politikos patikimumui. Manau, kad to negalima per daug akcentuoti. E, dar vienas e, plėtros proceso patikimumo svarbus aspektas yra tas, kad e, valstybei nariai įgyvendinus savo įsipareigojimus ir ES laikosi savo pažado. Kaip žinote, jeigu jūs sutiksite su stojimo sutartimi, Kroatija įstojimo sutartį pasirašys kitą penktadienį Bruselėje ir Kroatijos ministrė pirmininkė ponė Jadranka Kosor galės dalyvauti Europos taryboje stebėtojos teisėmis tą pačią dieną. Tikiuosi, kad ji taps liudininkė, kaip Europos taryba gali suteikti vilties ir visus suvienyti. Taip pat aš norėčiau paminėti ir pabrėžti, kad E, darbas e, Kroatijai rengintis narysiai dar nesibaigė. Kaip Europos taryba birželio mėnesį pasakė, Kroatija ir toliau turės tęsti reformas, taip pat energingai kaip ir anksčiau, kad e, nuo įstojimo pirmosios dienos galėtų visapušiškai apsimti jai tenkačius įsipareigojimus atidžiai bus stebima pažanga visose srityse prieš įstojimą, ypač e, tai pasakytina apie e, teismus ir pagrindinių teisų gyvendimo sritį, turiu galvo 23 skirsnį ir 24 skirsnį, kuris yra susijęs su laisvė, teisingumu ir saugumu. Taryba todėl svarsto dabar komisijos pažangos ataskaitą dėl Kroatijos ir aš galiu Jūs patikinti, kad taryba padedama komisijos ir toliau stebės ir vertins pokyčius e, toje valstybėje grupė bei informuos Europos parlamentą apie tai. Ir aišku, nepamirškime ateities. Kroatijos įstojimas yra svarbus visam regionui. Tai labai geras ženklas ir jis turėtų būti suprantamas kaip būtinas tam, kad būtų e, skatinamas e, taiko susitaikymo geros kaiminystės e, klimatas tame regione. Sutarties pasirašymas e, turėtų būti labai svarbus paskatinimo ženklas kitoms regiono valstybėms, kad jos laikytųsi tų pačių vertybių, stengtųsi susitaikyti su kaiminėmis ir visapusiškai pasiryštų e, įgyvendinti kriterijus keliamus valstybėms norinčiams tapti ES narėmis. Aš tikiuosi, kad e, gruodžio 9 dienos įvykis suteiks naują pagreitį Europos e, Sąjungos perspektyvai vakarų Balkanuose. E, nes e, ir žinome, kad visą tai priklausys nuo to, ar valstybės pačios sugebės įgyvendinti sudėtingą reformų kelią. Ο κύριος Φάρμ πρώτα για ένα λεπτό από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. No, no. Oh, με συγχωρείτε, Mr. Commissioner, I apologize. At first, ο κύριος Pane komisarė, jums suteikiu žodį, atsiprašau, kad jūs praleidau. Uh, Gerbėjai parlamento nariai, ponios ir ponai, šiandien yra lemiamas momentas. Jūs turite pritarti Kroacijos narystiai, jos e, tapimo tapimui 28 ES nare ir mal, malonu, kad daug Kroatijos kolegų, kurie dirbo su mumis metų metus, e, kartu čia su mumis džiaugiasi šią progą. Ponas ir ponai, komisija jau teigiamai įvertino jos narystę spalio 12 dieną ir tikiuosi, kad jūsų balsavimas rytoj dėl rekomendacijos ir rezoliucijos, kuri parengė ponas Svoboda, bus pozityvus. Tai leis tarybai priimti sprendimą dėl Kroatijos prieimimo, kad būtų galima pasirašyti stojimo sutartį gruodžio 9 dieną. Jūsų balsavimas yra balsavimas už Kroatiją, balsavimas už regioną ir už Europos Sąjungą. Visų pirma, tai yra balsavimas už Kroatiją. Kroatija, kuri yra visai kita šalis, kuri nuo tos, kuri paprašė priimti Europos Sąjungą prieš dešimtmetį. E, Kroatija, kur e, plėtros proceso transformacinis procesas gali būti vertinamas įvairialypiai. E, Kroatija vykdė vidaus rinkos reformas, susidaroja su finansų krize, nors šiandienos šiais laikais Kroatija neturėtų užmiršti tolesnių reformų. Visų pirma, demokratijos principai ir pagrindinės laisvės yra gerbiamos, įstatymų viršinybė yra sustiprinta per įvairias reformas. Tai yra didelio darbo atlikto Kroatijoje rezultatas. E, pritarus e, plėtrai, Kroatija yra pirmoji šalis baigusi darybas pagal naują pakoreguotą darybų e, metodologiją, kuomet E, naudojami įvairūs rodikliai. Kroatijai pavyko e, pademonstruoti, kad jie atitiko griežtas sąlygas ir bus pasirengusi tapti valstybę nare 2013 m. 1 Liepos. Daug dėmesio buvo skirta teismų resorui ir e, kovai su korupcija. Tai padėjo Kroatijai nedrybų procese ir tai leido pasiekti svarbių rezultatų pavyzdžiui, tame, kaip e, e, teisės saugos ir teismų e, institucijos elgesi su korupcijos atvejais. Tai nėra pabaiga. Dabar Kroatija turi pademonstruoti, kad ji pateisins prisimtus įsipareigojimus darybų kontekste. Pasirengimas tęsis iki pat įstojimo. Šio pasirengimo pabaiga bus, užbaigimas bus vyriausybės prioritetas E, po rinkimų gruodžio mėnesį. Galiu patikinti Jūs, kad komisija ir toliau stebės ir e, teiks ataskaitas apie tai, kaip Kroatija laikosi savo įsipareigojimui e, išsamei ir objektyviai iki pat jos įstojimo. Mes ir toliau padėsime Kroatijai šiame pasirengimo etape. Komisija taip pat ir toliau informuos Europos parlamentą ir aš jūsų būsiu dispozicijoje aptariant mūsų e, ataskaitų rezultatus. Pone pirmininkė, čia yra balsavimas ir už regioną. Kroatijos progresas parodė kelią ir kitiems, kitoms šalims, e, parodė, kad Europos integracijos nauda yra jiems pasiekiama. Plėtra suteikia didelius politinius, e, ekonominius ir socialinius naudingus dalykus ir e, tai leidžia stiprinti ekonominį ir regioninį stabilumą. Tai yra demokratijos ir įstatymų viršinybės varmoji jėga. Galiausiai e, plėtra leidžia pakelti pragyvenimo standartus naujosiuose šalise. Plėtros procesas nėra susijęs vien tik tai su teisės aktų suderinimu su ES teisynu. Tai svarbiausia yra visuomenės kaita, prieimimas tų vertybių, kuriomis pagrįsta sąjunga. Šios vertybės yra artimai susijusios su teisėjas sauga, su pagrindinėmis laisvėmis, teisingumu, laisvė ir saugumu. Todėl mes sukūrėme naują požiūrį ir ateities darybose mes siūlome spręsti būtent šias problemas visų pirma ir užbaigti šios skyrius paskutinius. Pone pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai, turime nepamiršti, kad šis balsavimas taip pat yra balsavimas ir už pačią Europos Sąjungą. Plėtra yra mūsų strateginis interesas, mūsų saugumo ir mūsų klėstėjimo vardan. Vakarų Balkano, Balkanų šalių prieimimas mūsų vertybių užtikrina mūsų stabilumą ir negryžtamas politinės reformas. Integracija į vidaus rinką yra naudinga ir mūsų eksportuotojams bei investuotojams. Europos teisino e, prieimimas leidžia mums įgyvendinti mūsų strateginius tikslus tokiuose sritise kaip energijos perdavimas, aplinkos apsauga ir kiti strateginiai interesai. Patikima plėtros politika yra veiksmingiausia priemonė ir e, siekiant paremti reformų ir transformacijos procesą. Kroatijos įstojimas dabar yra jau tikrovė ir tai įrodo, šios politikos patikimumą. Norėčiau baigti padėkodamas e, Jums už Jūsų bendradarbiavimą ir paramą, nes be jo abejoju, ar būtume galėję šiandien e, šią dieną paskelbti istorinę dieną. Ačiū. Ačiū, gerbiamą parlamento narį. Dabar suteiksime skirtingų komitetų atstovam žodį. Pirmiausia, ponas Ferm, vieną minutę biudžeto komiteto vardu kroatiens medlemskap är en historisk händelse som jag hoppas skall få en fortsättning med resten av Kroatijos narystė tai yra istorinės reikšmės ir tikiuosi, kad tokie įvykiai tęsis Vakarų Balkanuose. Uh, E, biudžeto komitetas įvertino Kroatijos narystės ekonominę pusę ir kokią įtaką tai turės ES biudžetui. Vadinasi, Europos, e, vadinasi, Kroatija ir toliau turės stiprinti savo sugebėjimus efektyviai tvarkyti ES paramą, įskaitant ir vietos bei regionų lygių, mažose įmonėse. Mes kalbame ne tik apie centrinę vyriausybę. E, Kroatija gali šios gebėjimus uh, e, ištobulinti taip, kaip kad sugebėjo ištobulinti kovą su korupcija. Mes suprantame, kad ES paramos didinimas Kroatijai yra susijęs ne tik su išlaidomis, bet ir su investicijomis į e, žmogaus demokratijos raidą, į geresnę ekonominę padėtį, į geresnį ekonomikos augimą. Tai atneš naudos visai ES. Todėl mes labai plačiai politiškai sakome sveiki atvykę Kroatijai. Labai ačiū, gerbiamas kolega. O dabar Konstitucinių reikalų komiteto vardu ponas Traskovski. Vieną minutę. Difficult... Geras momentas yra tas, kad tokiu sudėtingu laiku mes galime toliau plėsti ES ir priimti tas valstybės, kurios petys į petį nori eiti su mumis, jos yra katalizatorius reikalingiams pokytėms ir ekonomikos augimui. Aš norėčiau išsakyti vieną institucinę problemą, mano nuomonė. Norėčiau pabrėžti, kad stojimo sutarties su Kroatijos Respublika prieimimo procedūra ir Airijos bei Čekijos reikalaujami protokolai yra pagristi skirtingais e, sutarties straipsniais. 49 ir 48, todėl tie dokumentai negali būti įtraukti į vieningą e, aktą. E, Mes suprantame, kad procedūros turėtų būti suderintos bendradarbiaujant institucijoms ir jos dabar yra pagristos 2009 metų tarybos primtomis išvadomis. Tačiau šių procesų susijėjimas negalėtų trukdyti stojimo procesui. Aš manau, kad tai mes turime duoti gerą signalą ES, kuri dabar pateko į sudėtingą e, laikotarpį. Aš norėčiau pasveikinti kruatus, kurie baigė ilgą kelią link ES. Ačiū. Toliau frakcijų vardu. E, išklausysime parlamentarų EPP vardu. Žodis ponui posėlį dvi minutės. Pane pirmininkė, šis parlamentas jau 30 metų palaiko Kroatiją. Būdamas jauno Otto von Habsburgo padėjėjų 90-mečio pradžioje, prisidėjau prie to, kad pirmieji kruatų išeiviai vadovaujant poniai Dončevič, pirmieji kovotojai už piliečių teisės <clears throat> atvyktų čia ir į Strasbūrą ir mus informuotų apie Kroatijos tautos laisvės troškimą ir žmogaus teisų padėtį. Mes prisidėjome prie demokratizavimo proceso per pirmosius laisvus rinkimus 90-aisiais metais ir metus laiko bandėme atkreipti valstybių narių dėmesį į būtinybę dėrėtis su Belgradu dėl e, taikaus Jugoslavijos virtimo laisvą federaciją, kuria buvo pasirengusi Kroacija, tačiau tos pastangos dėl e, komunistų pasipriešinimo ir <clears throat> dėl vakarų aplaidumo žlugo. Ir tik 92 metais buvo pasiekta, kad ES pripažintų Kroatijos nepriklausomybę. Nuo to laiko Kroatija, vykdydama reformas ir dalyvaudama darybose, yra pakeliui į ES. Tai yra puikiai pasirengusi vidurio Europos šalis, viena geriausiai pasirengusių šalių kandidačių, lygi palyginti su visomis anksčiau buvusiomis, noriu padėkoti kolegai Svobodai už galimybę bendrai kartu su kitais pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais pasiekti per tuos metus tai, ką pasiekime būtent, kad šis parlamentas sugebėjo padėti pašalinti uh, daugelį Kroatijos kelyje į ES neteisėtai pastatytų kliūčių, kuomet e, e, šalies prieimimas kartais netgi dirbtinai, e, dirbtinai būdavo blokuojamas, nes pats narystės procesas buvo pakankamai sudėtingas, nes Kroatija savo kailių patyrė daug sunkesnės procedūras nei bet kokios kitos šalis kandidatės. Kroatija drąsiai įveikė šias kliūtis ir todėl šiandien jau džiaugiuosi e, šią dieną, kai Europos parlamente stebėta, e, džiaugiuosi tą dieną, kai Kroatijos stebėtojai padės, <clears throat> padės e, mums pastumėti ES į priekį. Džiaugiuosi, kad šiame parlamente bus kalbama Kroatiškai žodis teikimas ponui Vigeninui dvi minutės kalbėti. Ačiū ponė pirmininkė, komisijos nariai. Su įsitikinęs, kad e, šis posėdis būtų daug e, e, labiau ceremonio pobūdžio iškilmingas, jeigu didesnį dėmesį skirtume ekonominiams ir finansiniams aspektams. Aš noriu pasakyti, jeigu Kroatijos piliečiai išgirstų tai, ką kolegos dabar kalba, tai jiems kiltų minčių dėl noro prisijungti prie ES. Tačiau ES įstojimas, e, Kroatijos narystė ES bus naudinga tiek pačiai šaliai, tiek ES, nes ji įstoja ypatingu momentu, kuomet Europos ir mes Įstojus Kroatijai pamatysime, kad padėtis ES nėra tokia tragiška ir sudėtinga, kaip kai kurie mano, ir kad Europos ateitis e, e, lieka optimistinė. E, kiti <clears throat> tvirtina, šalis kandidatės teigia, kad ES dabar manoma, jog gyvenama krizės sąlygomis, tačiau pati ES nelabai žino, kokia krizė, su kokia krizė susiduria šalis kandidatės, norinčios ją įstoti. Manau, kad Europos parlamentas, kaip ir užsienio reikalų komitetas, pritars Kroatijos narystį ir <clears throat> Kroatija dar turėsi e, padėti pastangų, kad e, bendradarbiaudamas su valstybėmis narėmis galėtų prisijungti ir kad narystės sutartis bus deramų laiku ratifikuota valstybėse narėse. Esame laimingi, kad e, ponas Svobodos parinktas pranešimas dėl Kroatijos narystės e, susilaukė pritarimo. Noriu pabrėžti kai kuriuos aspektus susijusius su šio pranešimu. Pirmasis tai yra piliečių dalyvavimas vykstančiuose procesuose. Tikimės, kad rinkėjų aktyvumas, dalyvavimas e, Kroatijos narystės referendume bus pakankamai didelis. Ir pabaigai dar keletas minčių pono Poselto adresu. Kroatija turėjo e, Kroatijai buvo taikomi griežti reikalavimai, tačiau jai nebuvo taikomas tas stebėsinos mechanizmas kaip Rumunija ir Bulgarija. Tik sėkmės Kroatijai. Alde frakcijos vardu ponas Vaigil dvi minutės kalbės. Komisar. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos narys, gerbiami Kroatijos svečiai, kurie sėdite svečių tribūnoje. Mums garbė kad jūs atvykote pas mus ir klausote mūsų diskusijų šią tiek mums, tiek jums svarbę dieną. Kroatija ilgai laukia šios akimirkos ir per atmesios savaitės dar bus nemažai šventinių akimirkų. Manau, kad Kroatija turėjo mokėti šiek tiek didesnį kainą už savo narystę palyginti su kitomis per pastarosius metus į ES įstojusiomis šalimis. Tai galbūt buvo, ši kaina galbūt yra susijusi su tam e, tikrų neteisingų nuostatų taikymų Kroatijos atžvilgių, laikant ją viena iš Balkanų karo kaltininkų, kaltininkių, o ne šio karo auka. Šiandien galime konstatuoti, kad Kroatijos e, Europos ateitis prisidės prie didesnės e, Kroatijos politikos ir žmonių sanglaudos. Tai yra svarbus pasiekimas, svarbus todėl, kad ši valstybė dėl savo istorijos yra pakankamai heterogeniška. Šiandien visi kruatai e, gali džiaugtis bendru tikslu, kurios siekia. Tolieka keltas atvirų klausimų, kurias minėjo komisijos narys, norėčiau mintims pritarti per artimiausius metus. Kroatija daugelį sričių turės pagerinti padėtį, pavyzdžiui, žmogaus teisų, mažumų apsaugų kitose sritise. Tačiau su šiomis problemomis susidurime ir mes, ne vien tik Kroatija. Baigdamas noriu pasveikinti Kroatiją ir e, džiaugiamės būsimoje 28 ES nare. Ačiū žodis ponui Tanokui dvi minutės kalbėti. Pone pirmininkė, vasaros atostogas praleidau Kroatijoje ir pirmą kartą mačiau e, klistėjimą ar socialinę pažangą toje gražioje šalyje susidarė dėl visų stojimo skyrių. E, tikimės, kad mes pritarsime tam, kad Kroatija tarptų 28 ES nare. Kroatija veda kitas savo kaimynės iš būsios Jugoslavijos, pavyzdžiui, e, nuteisdami buvusi ministrą pirmininką už korupciją. Tačiau reikia dar nuveikti nemažai, ypač kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir gražinant e, žmonės, kurie išvykė iš savo gyvenamąjį vietų. Kroatija varavauja e, su tarptautiniu e, baudžiamojo teismu ir stengiasi užmiršti seną savo konfliktų istoriją. Kroatijos įstojimas sukels mažai problemų, ypač jeigu bus taikomas kai kurios išlygos dėl masinio darbo, jėgos judėjimo, kas gali sukelti tam tikrų iššūkių kai kuriams valstybėms narėms. Dabartinė patirtis iš vizų liberalizavimo e, režimo palengvinimo rodo, kad nėra e, daug žmonių norinčių pasinaudoti tokiomis nuolaimomis. E, tačiau Balkanų nusikaltėliai, aišku, vis tiek, nepaisant visų priemonių, gali judėti, stengsis judėti laisvai. Kroatija yra antra šalis po e, Slovenijos iš buvusios Jugoslavijos, kuri įstoja į ES. Ir aš tikiuosi, kad kitų šalių pažanga, pavyzdžiui, Jotkalnyjos, su kuria e, Kroatija stengiasi išspręsti sienų ginčius ir kitos, paseks jos pavyzdžių. Nors e, kitų šalių įstojimas į ES yra neaiškus laiko prasme, tačiau Kroatijos pavyzdys yra joms geras pavyzdys ir e, ratifikavus stojimo, stip, e, ratifikavus stojimo sutartį, tikėmės, kad e, jos pavyzdys užkrės ir kitas šalis stojant į Europos Sąjungą, ypač Serbiją. Yra e, žydroji kortelė. Pone Poseltai, jūs norit pateikti klausimą ponui Tanak? Pone Tanuk, ar sutinkate atsakyti pono Tvosildo klausimą? Taip, prašom, ponė pirmininkė. Ponas Posilis. Džiaugiuosi kolegos Tenoko kalbą. Noriu paklausti, jis minėjo buvusi premjerą, ar jis žino, kad e, be šio premjero pastangų Kroatija nebūtų padariusi tokios didelės pažangos ir ar jis nemano, kad šis žmogus nusipelno sąžiningo teismo, o ne e, iš ankstinio politinio pasmerkimo. Pone Tanakai, galėtumėte atsakyti? Aš e, turbūt kaip politikas turėčiau nekomentuoti tokio dalyko, bet aš tikiuosi, kad e, teisingas teismas vyksta visiems. Aš tikiuosi, kad ponas Sanaderis, buvęs ministras pirmininkas, jeigu jis buvo kaltas už, dėl korupcijos, jis turi mokėti taip, kaip bet koks nusikaltėlis ir turi eiti į kalėjimą. Bet aišku, ne Europos parlamentas turi tai spręsti. Ačiū ponė Tenokai, dėkoju už atsakymą, o dabar žaliųjų vardų pusantros minutės ponė Lunaček. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, Tai geros dienos tiek Kroatijai, tiek Europai. Ir šiandien Europa patiria nedaug gerų dienų, taigi reikėtų švesti dabar e, Kroatijos narystės sutarties pasirašymo dieną. Norėčiau padėkoti e, Europos parlamento žaliųjų frakcijos vardu tiek Kroatijos vyriausybė, tiek visiems gyventojams už tai, kas buvo nuveikta per pastarosius metus kitą savaitę balsuojant Europos parlamentui ir kit, e, tiksliau rytoj balsuojant ir kitą savaitę pasirašant narystės sutartį, dar nesibaigs Kroatijos narystės procesas. Reikės <clears throat> dėti nemažiau pastangų, kovojant su korupcija, vykdant teismų reformą, persekiojant e, karo nusikaltelius ir uh, užtikrinant mažumų apsaugą. Šie punktai turi būti pakankamai aukštai darbo tvarkė. Todėl atitinkamas EPP e frakcijos e, prašymas e, balsuoti atskirai ir iš, išbraukti iš rezoliucijos nuostatą dėl gėjų parado išvaikymą splito mieste. Aš manau, kad reikia palikti šią pastraipą, nes taip mes parodytume, kad kovojame prieš nacionalizmą ir o, homofobiją. Taip pat komisija turėtų aiškiai įvardinti kuratijos patiriamas problemas ir reikia užtikrinti, kad lietinė visuomenė dalyvautų artimiausiais metais vykstančiose kuratijoje reformų procesuose. Taip pat ir vyriausybė turi būti įsitikinusi, kad šias reformas būtina vykdyti. Noriu palinkėti, kad visos vakarų Balkano valstybės pasinaudotų dabartinė padėtimi ir sektų Kroatijos pavyzdžių. Dabar suteiksiu žodį ponui Adži Georgijų GUE frakcijos vardu. Vėl jūs, ponė Posiltai. Noriu užduoti klausimą ir paklausti kolegės, ar e, neskaitė rezoliucijos tekstas, ar suprantama, Europos liaudės partija 14 rezoliucijos punkte smerkia e, tos smurto išpulius. E, mes tik pasisakome prieš priekaištus vyriausybei, kurie pareiškėmi 15 rezoliucijos punkte, nes tai galėtų būti panaudota rinkimų kampanija, o smurtą mes savame suprantama smerkiam. Pone Lūnačiak, norėtumėte atsakyti? kolega posiltai savaime suprantama perskaičiau rezoliucijos tekstą. Mes nesiekėme paremti čia rinkimų kampaniją vienai par kitaip. Mes tačiau manome, kad mm, atitinkamos institucijos nesugebėjo apsaugoti žmonių splitę per gėjų paradą ir e, Aš tikiuosi, kad jūs savo prašymą atsimsite dėl šios rezoliucijos. Panas Hačiai Georgijų dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes GUE sveikiname Kroatijos įstojimą į Europos Sąjungą. Mes e, įžengėme į etapą, kai pasitikėjimas Europos Sąjunga sviruoja Todėl labai gerai, kad priimant naują valstybę dar kartą pademonstruojame, kad yra siekiančių narystės ES. Mes išliekame optimistai ir tikimės, kad Kroatijos įstojimas e, nesutaps su euro išnykimu ir e, daugelio metų darbų išsklaidimu. Kroatijos įstojimas yra susijęs su tuo, kad ta valstybė įgyvena reformą skirtingose sektoriuose. Mes e, žinome, kad yra užfiksuotas e, nemažas pabėgėlių skaičius, kad yra e, traktuojami, konstatuojami aiškus faktai kovojant su korupcija ir problemomis, susidorojama su ekonominėmis ir socialinėmis problemomis. Turiu galvoje, pavyzdžiui, ilgalaikį nedarbą, skurdą ir tam tikrų žmogaus teisų pažeidimus. Pasiūlymas parengti liberalę politiką E, Kroatijos žmonių e, kasdienybę gali net apsunginti. Mes turime galvoti apie ilgalaikę e, raidą valstybėje, apie socialinių problemų sprendimą, apie nedarbo mažinimą ir geresnės sąlygas naudoti sveikatos apsaugą ir švietimu. Ačiū. Toliau panas Faradž. Ačiū. Neseniai aš lankiausi Kroatijoje ir bandžiau išsiaiškinti, ar ten tikrai vyksta valstybės masto diskusija ir sąžininkai vyksta kampanija. Kas paaiškėjo? Paaiškėjo, kad ES daro viską, ką gali, kad papirktų politinį elitą Kroatijoje. Ar tai daro gerai? Taip, gerai. Jau dabar ES davė 320 milijonų eurų Kroatijai, vadinamoji e, parama besirengiant narystiai. Ką tik ES milijoną eurų išleido atvirai e, reklamos kampanijai, propagandai, sakant, kad ES yra vienintelė viltis. Uh, E, gana gudriai net buvo suteiktos gerai apmokamos darbo vietos kruatams Europos parlamente ir Europos komisijoje, kad būtų jiems parodyta, kaip jiems bus gerai, kaip gerai gyvens valdančioji klasė, jeigu įstos jie valstybė Europos Sąjunga ir Europos Sąjungos vėliavos plevesuos virš visų oficialių pastatų. Tai sukurs e, įspūdį, kad tai yra geras sustarimas. Bet nepamirškime, kad Kroatijoje tebėra senieji komunistai, jie tebe laiko visas vadžias savo rankose. Ir jie nepaprastai praturties, jeigu, Europos, jeigu Kroatija įstos į Europos Sąjungą. Ir dar liūdnesnė pusė visame tame žiūriu. Nėra laisvos spaudos Kroatijoje, nėra nacionalinės diskusijos visoje valstybėje. Net premija buvo suteikta, 10 tūkstančių kronų buvo suteikta uh, E, tam e, žmogui, kuris Kroatijos laikraštyje suras straipsnį sakantį, kad įstojimas ES nėra teisingas kelias. Visa ši kampanija yra iškraipyta, korumpuota. Mes ES daug kur tą esame matę, tačiau Kroatijoje pasiektas neregėtas mastas. Ši valstybė daugiau negu tūkstantį metų siekia nepriklausomybės. 20 metų ji buvo nepriklausoma, ji, jai pavyko išbristi iš e, žlugusio politinio eksperimento vadinto Jugoslavija. Ir jeigu jie įstos į ES, jie įstos į naują Jugoslaviją, išlungantį politinį eksperimentą, kuris e, subirės. Ir aš tikiuosi, kad per artėjantį mėnesį ar dviejus vyks diskusija, bet aš dėja abejoju, kad ji bus veiksminga. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Toliau e, ponas Bronsas. Ačiū. Praėjo 20 metų nuo nepriklausomybės paskelbimo, e, kam pritarė 95 procentai. Jie kovojo už tą nepriklausomybę, už teritoriją, už žmonės daug žuvo ar sužeista, ginant tuos interesus. Tragiška, kad dabar Kroatija nori pasirašyti e, sutartį stojant į Europos Sąjungą ir palaidoti nepriklausomybę. Kad jis stotų, jį turėjo priimti daugybę teisės aktų, stiprinant socialinį liberalizmą, pasiduoti tarnojam baudžiamajam teismui ir priimti ekonominį liberalizmą, kas neleis vyriausybei ginti darbo vietų. Tačiau susitarimas bus pasirašytas be referendumo, rodo panieką demokratijai žmonėms ir tiems, kurie žuvo Kroatijos nepriklausomybės kare. Kroatijos vyriausybė nėra e, tuo, kad e, mok, nėra patenkina vien tuo, kad mokėtų viešosius lėšas e, papirdama pinigus, žmonės. Ir referendumas traktuojamas kaip formalumas. Tačiau jeigu būtų nubalsuota ne, tai įvyks dar vienas, dar vienas ir dar vienas referendumai, kad jie sulauktų tokio atsakymo, kokio nori ta Europos Sąjunga. Ačiū. Toliau panas Karas. Pone pirmininkė, pranešėjau, ponės ir ponai, sprendimo prieimimo procesas, kuris prasidės rytoj, parodo, kad ne tik Kroatijai, bet ir ES aušta labai geros dienos. ES kaip kontinento suvienijimo projektui, kaip e, smurtinio Europos padalymo įveikimo kaip e, laisvės ir atsakomybės vieniems prieš kitus, o ne kovos vieniems su kitais projektas. Tai atsakas į mūsų patiriamas krizės ir e, mūsų sprendžiamas problemas. Plėtos procesas nesibaigė, o gilinimo procesas turi tęstis, reikia baigti kurti ekonominę ir socialinę sąjungą. Negalime užmygti ant laurų nei Kroatijoje, nei Europos Sąjungoje, turime ir toliau nusekliai eiti reformų keliu tiek Kroatijoje, tiek ES galima daug ką pagerinti, kovojant su korupcija, apsaugant pagrindinės teisės ir vykdant būtinas reformas. <clears throat> Neatsitiktinai <clears throat> kolegos Svoboda, e, Lunaček, e, aš ir e, kolega Posiltas Jau daug metų stebime, dalyvaujame šiame procese, nes Austrija buvo viena iš pirmųjų pripažinusių Kroatijos nepriklausomybę. Mes turime per daug ekonominių, kultūrinių ir istorinių tarpusavio ryšių, todėl labai džiaugiamės, kad šis pastarosius metus vykęs procesas galės baigtis sėkme ir tikimės, kad rytoj visi tarsime aišku taip ir nuoširdžiai pasveikinsime Kroatiją, stojusi Europos Sąjungą ir kartu bandysime įveikti ES dabar patiriamas problemas. E, ir taip pat pagerinsime tokiu būdu vakarų Balkanų įvaizdį. Ačiū, pono Karas. Dabar kalbės ponė Fajon pusantros minutės. Hvala lepa, spoštovani. Podpora Hrvaški boj. Labai ačiū parama Kroatijos stojimui rytoj bus svarbus žingsnis, kad mes nepaisant sunkių laikų toliau žengėme į priekį. Tikiuosi, kad kitos vakarų Balkanų valstybės sulauks gerų žinių artimiausiais, per artimiausius mėnesius. Kroatijos įstojimas labai svarbus visoms regiono valstybėms, tai bus geras pavyzdys kitoms šalims, ypač sprendžiant tarp valstybinius konfliktus ir ginčius ir stiprinant tarpusavio pasitikėjimą. <clears throat> Pasiektas arbitražo susitarimas tarp Kroatijos ir Slovenijos sprendžiant sienos ginčią buvo geras e, sprendimas. Kroatija turi e, įvykdyti dar daug reformų, ypač kovodama su korupcija, tačiau e, tas reformų vykdymo maratonas ir sprintas negali baigtis. Dažnai politikai to nesuvokia ir per rinkimų kampaniją visiškai nemastydami trikdo šią gležną pusiausvyrą. E, Kroatijos žmonės referendumo keliu turės apsispręsti, ar nori įstoti Europos Sąjungos. Slovenijoje šis referendumas baigėsi sėkmė, esu įsitikinusi, kad ir Kroatijoje šis referendumas bus sėkmingas, mums reikalingas e, stabilumas regione ir džiugiuosi iš anksto galėtume pasveikinti šiame parlamente kolegas iš Kroatijos. Ponas Lavrankos dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Svoboda, rimtas žmogus. Jis mums pristatė protingą pranešimą. Tačiau reikia pabrėžti, kad ir Kroatija pati įmasi rimtų pastangų, kad atremtų tas rimtas problemas, su kuriamis jis susiduria. Be to, Kroatija sėkmingai e, ėmėsi pastangų reformuoti savo šalį. Aš tikiuosi, kad e, tos pastangos ir toliau bus tęsiamos pagrindinių teisų srityje, teismų sistemoje, kovoje su korupcija, kovoje e, su kišininkavimu. Bet reikia pasakyti, kad bendrai regione e, Kroatija yra pasiekusi labai daug. Ir aš galėčiau pasakyti, kad E, iki šiol Kroatija gana sėkmingai dalyvavo dėrybose dėl narystės. Aš tikiuosi, kad įstojimas Kroatijos į ES suteiks naują atspalvį ES, ypač Vakarų Balkanuose. Ir aš taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir pasveikinti Kroatiją ES. Toliau. Ponas Kovač, bet atrodo, kad jo nėra salėje, todėl aš suteiksiu žodį ponui Hokmark dvi minutės. Lepta, parakalo, tu minutės. Micro, please. Thank you. Madam Speaker, I will... Pone pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai, pasveikinti Kroatiją ir pasveikinti Europos Sąjungą, dėja kalbėtojo mikrofonas išjungė. Sort of Aš čia išvelgiu sabotažą. Rytoj mes turėsime galimybę balsuoti už Kroatijos įstojimą į Europos Sąjungą tai bus Europos bendradarbiavimo stiprybės pademonstravimas. Apgailestauju, kad čia nebeliko pono Faradžio, nes jam Kroatijos narystė atrodo problema. Mesgi duodame ženklą, kad Europos Sąjunga, Europos bendradarbiavimas yra vertingas ir patrauklesnis negu jo vykdoma politika. Tai tik pabrėžė, kad mes krizės metu sugebame tęsti vieną iš e, stebėtiniausių ES darbų - plėtrą. Taip mes kuriame stabilę demokratiją ir plečiame atviras visuomenės. Įtraukdami Kroatiją mes žengsime dar vieną žingsnį pagerindami ES. Kroatija jau tapo geresnė visuomenė tapdami ES nariais, Kroatijos piliečiai taps, e, gaus tokias pat galimybės kaip ir visi kiti ES piliečiai. Taip ir ES taps geresnė. Be to atsivers daugiau galimybių mums visiems. Kroatams, švedams, austrams ir visiems kitiems, kurie dalyvauja šiame fantastiškame projekte. Taigi rytoj mes pademonstruosime ES stiprybę ekonominės krizės metu Tikiuosi ir manau, kad tai pabrėžia, jog išlieka e, erdvės optimizmui ir galime duoti signalą kitoms vakarų Balkanų šalims. Kai jūs pasikeisite, kai jūs e, vykdysite reformas, mes galėsime su jumis pasidalinti tai, kad demokratija yra atviros visuomenės savoka. Ačiū. Ačiū toliau, panas, pane Gonč. Ačiū, ponė Pirinkė. Man labai malonu balsuoti už Kroatijos įstojimą Europos Sąjungą. Kadangi aš esu Europos parlamento narė iš kaiminės šalies, noriu pasveikinti Kroatiją atlikus šią kelionę. Manau, kad Kroatija yra pavyzdys kitoms šalims, kaip siekti ES narystės. Ir jos žinia yra ta, kad narystė ES yra įmanoma kad ES pati laikosi savo pažadų. Pirmininkaujant Vengrijai mums pavyko baigti darybų skyrius dėl Kroatijos narystės. Mes visada buvome atsidavę Kroatijos narystę ES. Tačiau, aišku, lieka tam tikrų užduočių, kurias turi Kroatija atlikti iki įstojimo. Aš tai sakau kaip e, parlamento narė iš šalies neseniai įstojusios į Europos Sąjungą. Labai svarbu e, propaguoti gerus kaimininius santykius ir užbaigti e, nacionalistinės tendencijas. Netrukus pasibaigus e, karui ir išbridus iš ekonominės krizės, mūsų vertybės bus priimtinos, jeigu politikai E, propaguos tas vertybės ir informuos e, visuomenę apie teisės ir pareigas, e, kurios susijusios su narystė. Džiaugiuosi Kroatijos įstojimu. Ačiū. Ponas Kaspari. Atrodo, jo nėra salėje. Toliau ponas Peterle. Madam, merci, madam, le prezident. Spoštovani gospod predsednik, dragi kolegice in kolegi. Ačiū, pan pirmininkė, gerdamas, e, gerbimi kolegos. Norėčiau pasveikinti Kroatiją baigus narystės darybas ir pasveikinti su narystės sutarties, stojimo sutarties pasirašymu. Tai reiškia, kad toliau vyksta Europos integracijos procesas. Kroatija jau antroji buvusios Jugoslavijos valstybė įstojanti į ES. Tikiuosi, kad ir kitos pietričių Europos valstybės paseks jos pavyzdžių, kad procesas bus tęsiamas siekiant taikos ir bendradarbiavimo šiame regione, o tai atitinka visos Europos interesus. Ačiū. Matau, kad atvyko ponas Kasparė vienai minutė, jam steikiamas žodis, kaip numatyta. Gerbiama ponė pirmininkė, labai ačiū, kad dar sutikite man žodį. Aš didelę reikšmę teikiu Kroatijos narystį ir norėčiau palaikyti anksčiau kalbėjusius kolegas, tai viena geriausiai narystai pasirengusių valstybių. Per pastarosius mėnesius padėtis daugelės ryčių pagerėjo, todėl esu dėkingas tiek mūsų partneriams Kroatijoje, tiek ES už įdėtas pastangas. ES galioja aiškios taisyklės susijusios su būtinybė e, šalims kandidatėms atitikti tam tikras sąlygas, todėl apgalėstauju, kad vėl priimame šalį, kuri šimtų procentų netitinka visų sąlygų. Aš nenorėčiau <clears throat> teikti, kad Kroatija nepadarė didesnės pažangos nei ankstesnės šalis kandidatės, tačiau tikrai pagėdaučiau, kad ateitie užtikrintume vienodas e, teisės e, arba vienodas sąlygas susijusios su teisėmis e, valstybių narių prieimimo ES, nes mūsų taisyklės yra geros ir būčiau dėkingas, kad už tai, kad ateities stojimo metu jos būtų visiems vienodai taikomos. Ačiū. Dabar prasidės pasisakymai pagal procedūrą, prašau žodžio kurie kolega, daug kolegų registravo, šešiems suteiksiu žodį, pirmajam suteiksiu žodį ponai Mikolačiukui. Prašau kalbėti neilgiau nei po vieną minutę, kad galėtų visi šeši pasisakyti, ne penki. Taigi prašau, vieną minutę jums. Jo nėra salėje. Pone Mikolaičik. Nematau. Pone Roitovai suteikiama vieną minutę. Kolegos, sėkminga stojimo darybų pabaiga e, verčia mane jaustis laiminga. Kroatija yra geras pavyzdys kitoms regiono šalims ir garantija stabilumui vakarų Balkanuose. Aš tikrai džiaugiuosi, nes mūsų santykiai e, su Kroatija yra puikus. Aš mažiau džiaugiuosi tuo, kad būtent Čekijos Respublika gali komplikuoti stojimo procesą dėka mūsų prezidento ir socialdemokratijos šalyje. Deja, konflikto priežastis e, neverta e, stojimo didybės. Čekijos Respublika nepadeda, čia Respublikai nepadeda, nebus naudingas tas protokolas, kokį, kurio jis siekia. Čekijos e, piliečiai nori, kad Kroatija įstoti į ES kaip galima greičiau ir dėkoju komisarui Fiuliai už visas pastangas. Ačiū, ponia pirmininkė. Čia vėl e, buvo e, parašytas blogas pažymys euroskeptikams. Noriu pasveikinti Kroatijos vyriausybę, jos piliečius, taip pat pirmininkaujančią Lenkiją su pasiektų rezultatu. Turėtume juo didžiuotis ES. Taip pat dėkoju Hanesui Svobodai už jo ilgalaikį ir tinkamai atliktą darbą. Gruodžio 10 dieną turėtume perduoti estafetę kitoms šalims ir nustatyti atitinkamai Kroatijos įstojimo datą. Kroatija nusipelnė narystės, ES nusipelnė naujų šalių kandidačių, turėtume palaikyti Serbijos narystę ir sieki įstoti. Norėčiau prašyti pirmininkaujančios Lenkijos komisijos ir tarybos priimti prie, be Kroatijos dar Serbiją ir Jotkalnyje. Pone. Mes kalbame apie Kroatijos įstojimą Europos Sąjungą. Aš manau, kad tai bus nepaprastai reikšmingas indėlis Europos Sąjungą, nes taip galėsime geriau gyvendinti Europos Sąjungos strategiją Dunojaus regione. Uh, Nepamirškime, kad Kroatija kartu su Vokietija yra atsakingos už šeštąją e, bio įvairovės apsaugos dokumento e, skirsnį. E, be to, nepamirškime, kad turės būti kalbama apie aštuntąją ašį, tai yra konkurencingumą bendrovių lygmenių. Kroatija prisidės prie transeuropinių tinklų raidos, nes ji lieka nepaprastai svarbu vaidmenį uh, e, užtikrindama gerą to transporto ES infrastruktūrą ir ypač tai svarbu Balkanams. Ačiū. Toliau ponas Obermairis. Ačiū, ponė pirmininkė. Įveikus daugelį biurokratinių kryčių, ačiū Dievui, teigiamai baigėsi įstojimo dar, nar, narystės darybos su Kroatija. Kroatijoje vyksta įvairūs reformų procesai, kaip pavyzdį galima pateikti, pavyzdžiui, tik teismų reformą, tačiau Kroatija ir toliau turi galvoti apie brandolinės energetikos atsisakymą ir e, Kriško atominės elektrinės uždarimą. Taip pat svarbu toliau vykdyti pažadus kovojant su korupcija e, ir e, užtikrinti konkurencingumą. Tai yra atviras klausimas. Iš Kroatijos buvo reikalaujama daug daugiau nei kitų narystės kandidatų, kai tuo tarpu Turkijos atžvilgių demonstruojamas pakankamai didelis nulaidumas ir nepaisant e, neigiamų pažangos ataskaitų ir toliau milijardai pinigų skiriami e, pasirengimui narystai Turkijos. Apie tai reikia kalbėti. Ponas Kukan. Ačiū už suteiktą žodį ponė pirmininkė. Rytojaus balsavimas dėl Kroatijos stojimo yra svarbus riboženklis. Tikiuosi, Kroatijos stojimas sustiprins ES ir jos įvaizdį. Narystės procesas prisidėjo prie Kroatijos e, vykdomų reformų E, tai demokratinė šalis, esu to įsitikinęs, e, taip pat esu įsitikinęs, kad e, Kroatijos stojimas prisidės prie saugumo, stabilumo ir laisvės stiprinimo šiame regione. Kroatija yra Europos vertybės propaguojanti šalis, todėl labai svarbu nepamiršti šiuo metu ir kitų šalių ir mūsų bendrų pastangų padėti joms kelyje į Europos Sąjungą. Kroatijos sėkmės istorija e, mums e, teikia tam tikrų pamokų. E, ir aš noriu pasveikinti Kroatiją kaip 28 šalį narę. Ponas Šogor dabar kalbės vieną minutę. Europos Sąjunga išgyvena turbūt sudėtingiausią savo istorijos etapą, kai bendradarbiavimas ir solidarumas neretai yra išstumami pasitikėjimo stoka ir nederamo elgesio. Todėl aš sveikinu tą faktą, kad Europos komisija ir taryba toliau siekia priimti Kroatiją net ir šiuo sudėtingu laikotarpiu. Vieninga Europa negali būti laikoma išbaigta, kol Vakarų Balkanai yra, yra integruoti. Kita vertus, tų valstybių įstojimas yra būtinas tam, kad galėtume išspręsti e, vietos tautinių mažumų problemas ES lygių. Mes turime e, suprasti šią problemą. Vakarų Balkanų integracija negalės būti sėkminga, jeigu mes nekreipsime dėmesio į mažumos klausimus mažumų klausimus. Aš tikiuosi ir viliuosi, kad Kroatija e, prieš įstodama gyvendint savo pažadus dėl mažumų apsaugos. Ačiū. Dabar jau baigėme spontaniškų pasisakymų seka. Dabar žodis komisijos nariu. Much, uh, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai. Dėkuoju už šią diskusiją, kuri bendrai buvo pozityvi ir įkvepianti. Aš tikrai jaučiuosi drąsiai išgirdęs tiek paramos e, stojimui e, Kroatijos į ES ir aš tikiuosi, kad rytoj e, tai bus patvirtinta ryštingu balsavimu. Aš taip pat tikiuosi, kad Kroatija gav, gavusi šį pritarimą toliau tęs pasirengimą narystiai. Rudenį atlikti vertimai parodė, kad Kroatija išlaikė pasirengimo narystiai tempą ir e, yra labai ž... reikšmingai įvykdžiusi visas reformas, kad tenkintų narystiai ES keliamus kriterijus. E, Kroatijos e, reformų E, pabaiga bus vienas iš didžiausių iššūkių naujajai vyriausybei, kuri pradės dirbti po rinkimų. Baigdamas aš noriu pasakyti, kad Kroatijai nebus taikoma jokių išlygų, tenkinant e, e, įsipareigojimus, dėl kurių yra susiderėta. Tie įsipareigojimai turės būti įgyvendinti įstojimo į ES momentu. Taip pat norėčiau patvirtinti, kad e, stojimo sudarties ratifikavimas bus e, e, atskiras veiksmas pagrystas ES 49 straipsnių. Aš iš komisijos pusės galiu patvirtinti tvirtą įsipareigojimą toliau bendradarbiauti glaudžiai su jumis ir užtikrinsiu, kad jūs būtumėt deramai informuoti apie Kroatijos pasiekę semą pažangą per artimiausią mėnesį. Uh, iki pat įstojimo momento. Plėtros politika atspindi e, žmonių pagrįstą siekį įstoti į vieningą ir suvienytą Europos Sąjungą. E, Kroatija e, parodys visiems, kad sunkus darbas atsiperka. Be to, tai patvirtins, kad ES vykdo patikimą plėtros politiką. Ačiū. Much, uh, Labai ačiū komisijos nariui. Toliau paskutiniam suteikiu žodį ponui Dovgelevičiui tarybos vardu. Ačiū, ponė pirminkė, komisijos nariai, gerbėmi parlamento nariai. Aš taip pat noriu pasveikinti Kroatijos delegaciją, vyriausiai darybininką, man atrodo, čia juos matau, noriu šiltai juos pasveikinti asmeniškai uždėtas pastangas ir nuveiktą darbą, kuris atvedė Kroatiją prie ES lenkščio. Galbūt jokiais galėčiau pasakyti, kad kai, kai kad galbūt esant Kroatijai priprasite daugiau prie slaviškų pavardžių kaip Daugelevičius. Paskutinėse savo žodžiuose norėčiau pakalbėti apie ką kitą. Puikiai pamenu, kai parlamentas Strasbūre balsavo dėl dešimties valstybių narių įstojimo 2003 metais. Ir puikiai prisimenu tas diskusijas prieš stojimo referendumus tose šalise, įskaitant ir mano šalį Lenkiją. Ir pamenu tą euroskeptiškų nesąmonių jūrą, kuri tryško visur apie nacionalinės tapatybės praradimą, apie ekonominį babelį, e, kuris atsiras, apie žemės ūkio pabaigą, vertybių žlugimą, krikščionybės pabaigą. Visą tai buvo nesąmonės. Pažvelkime dabar į Lenkiją, į kitas šalis kaip Čekijos Respublika, kaip Baltijos valstybės. Pažiūrėkime, kiek mums naudos davė ES narystė, e, kokia sėkminga buvo plėtra ypač paskutinis e, raundas. Aš iš tikrųjų tikiuosi, kad Kroatija savo diskusijose prieš referendumą bus, e, ta diskusija bus pagrista faktais, e, tikraisiais klausimais, tikromis dilemomis ir tikiuosi, kad nepasikartos tos pačios diskusijos, kurios niekur neveda ir yra pa pa paremtos tik mitais ir yra labai nutolusios nuo e, tikrovės. Taigi aš tikiuosi pozityvaus balsavimo rytoj. Noriu padėkoti pranešėjai, ponoj Svabodai, už visas e, pastangas ir jo atsidavimą. Dirbant su Kroatija ilgus metus, aš tikiuosi, kad šiais sunkiais laikais mes visi sugebėsime perduoti, išreikšti optimizmą, dinamizmą ir pozityvę žinę, kuri kyla iš Kroatijos sustojimo fakto. Labai ačiū. Köszönjük szépen, miniszter. Ačiū ministrui. Taip pat dėkoju panui Svobodai už parengtą pranešimą. Nekantriai laukiame